the president. Thank you. Good afternoon, colleagues. Um, our... Sveiki, kolegos, tęsėme posėdį. Norėjau pasakyti, kad e, vakarykščio posėdžio protokolas yra pateiktas jums, jeigu niekas nepateiks pastabų, kurias galite išsakyti, jeigu niekas jų nepateiks, tai laikysime, kad jos patvirtintos pranešimas prieš